Jūs, kad kartu su tarybos e, vadovu antradienį pirmininkas pasirašys keturis teisės aktus pagal įprastą teisėkros procedūrą pagal 78 darbo tvarkos taisyklę. Pavadinimai teisės aktų bus paskelbti šio posėdžio protokole. Tiek kolegos pranešimų dabar darbo tvarkė šios savaitės. E, galutinė